nuo 21 sausio dienos prasideda šitas terminas mūsų atsakymui. EPP e, pateikė e, e, pasiūlymus, kokie asmenys turėtų būti paskirti. Tai būtent ponas Kančianas taps su Arabijos pusėsalių delegacijos nariu, panas Antojociu, taps ES Kroatijos bendro parlamentinio komiteto narių pakeis pona Kančianį, o pato e, ponas Kazolino e, taps e, biudžeto komiteto nariu. Ar kas nors prieštarauja? Ponas Keli, prieštaraujate? Ne. Ačiū. Taigi dabar šitie paskirimai priimti. Šiandieninio posėdžio protokolas bus kitame posėdėje pristatytas patvirtinimui. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, tada pranešimai bus pateikiami e, visiems gavėjams. Taigi dabar posėdis baigiamas. Grazie.